meine sehr geehrten Damen und Herren. Gerbiami ponios ir ponai. Jūsų didenybė. Europos parlamento narių vardu noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti Europos parlamento rūmose Strasbūrė. Tai yra ketvirtasis jau Jūsų vizitas Europos parlamente ir Tokiu būdu jūs e, demonstruojate mums e, savo pasitikėjimą ir draugystę tiek šiam, šio parlamento atžvilgiu, tiek ES piliečių atžvilgiu. Taip pat ir jūsų delegaciją norime nuoširdžiai pasveikinti, ypač noriu pasveikinti abiejų Jordanijos parlamento rūmų pirmininkus, tai yra Senato ir atstovų rūmų pirmininkus. Taip pat labai džiaugiamės, kad jūsų delegacijos sudėtyje yra ir Jordanijos jaunimo atstovų, studentų, kurie sėdi svečių tribūnoje, taigi visiems sakau sveiki atvykę. Jūsų didenybė parlamento vardu pakartosiu tai, ką jau sakiau prieš tai, tačiau privalau tai pakartoti. Jums dalyvaujant, dalyvaujant norime pareikšti jums nuoširdžią užuojautą dėl jūsų karo lakūno, pono Kazas B, e, e, leitenanto pono Kazas B nužudimo ir savo mintimis Mes esame su jumis, su jo artimaisiais, mes su dideliu pasibaisėjimu priėmėme žinę apie tą žiaurų jauno piloto nužudimą. Tai tiesiog netelpa į žmonių susivokimo rėmus. Tie vaizdai, kuriuos matėme, vadinamosios islamo valstybės barbariški nusikaltimai verčia mus bjaurėtis. Tos teroristų ordos veikia, pamindamas visas normas ir vertybės, kurios mus jungia. Bėgdami nuo teroristų žiaurumų ir nuo pilietinio karo, Sirijos piliečiai daugiau nei vienas milijonas jų prieglopsti rado Jordanijoje. Europos parlamentas e, žavisi Jordanijos tautos dosnumu ir garbingumu, nes puikiai suprantame, su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduria jūsų šalis dėl pabėgėlių srautų. Todėl norėčiau jums ir jūsų tautai, ir tie aplodismentai tą patvirtina pareikšti mūsų paramą ir solidarumą. Šiais sudėtingais laikais norime, kad Jordanija taip pat sulauktų mūsų paramos žengdama politinių ir ekonominių reformų keliu. Jūsų didinybė, jūs pradėjote šias reformas atsižvelgdamas į savo tautos pareikštus permainų siekius. Jūs e, pripažinote, kad būtina šiame e, jūsų regione užtikrinti žmogaus e, teisės ir demokratiją, ją stiprinti, kovoje su islamo valstybė vadinamąją Jordanija ir Europos Sąjunga yra taip pat partnerės. Mes norime, kad Jordanijos žmonės galėtų oriai tikamomis sąlygomis gyventi. Jūs jau daug metų dedate pastangas siekiant užtikrinti taiką regione. Ir šiomis dienomis jūsų šalis atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų priešinantis teroristų grupuotėms veikiančiams regione. Tas ištingumas, su kuriuo jūs priešinatės e, neapykantos ir ekstremizmo sklaidai, nusipelno mūsų didžiausios pagarbos. Jordanija šiais sudėtingais visam regionui laikais ir toliau išlieka tolerantiška šalimi, kurioje nepriklausomai nuo tikėjimo žmonės gali gyventi ir sugyventi taikiai. Jūsų dalyvavimas Paryžiuje e, atminimo maršė po įvykdyto teroristinio išpolio šalį Abdo, e, Abdo redakcijoje buvo to e, patvirtinimas ir geriausias pavyzdys. Už tai jums norėčiau padėkoti nuoširdžiai viso parlamento vardu. Pasiūsdamas šią žinią jūs dar kartą parodėte, kad Jordanija nusiteikusi kovoti prieš terorizmą ir paremti toleranciją, taiką ir tarpusavio pagarbą. Jau turėjome galimybę aptarti jūsų nenuilstamas pastangas siekiant taikiai spręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir tos pastangos rodo, kad mes kartu e, vadovaujamės bendromis vertybėmis ir todėl remdamiesi šiomis vertybėmis mes bandysime atremti šios sudėtingus iššūkius. Draugą nelaimėje pažins yra sakoma ir todėl mes puikiai matome, kad Jordanija yra mūsų draugas. Dar kartą sveiki atvykę Europos parlamente ir suteikiu Jums žodį Jūsų didenybę. بسم الله الرحمن الرحيم Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū Jums labai. Jordanija labai vertina ilgalaikius draugystės ryšius su šia didžia institucija ir aš labai esu dėkingas už Jūsų kvietimą šiandien čia pasisakyti. Taip pat norėčiau padėkoti ir Strasbūro piliečiams už jų svetingumą. Šis miestas visuomet išliks simboliu, kaip galima pasiekti taikos, tai yra susitaikymo vienybės Europoje simbolis. Mano draugai, tauto žmonės klesti ten, kur yra abipusė pagarba, abipusės pagrindos, pagarbos pagrindų sukurta civilizacija tai prikl... nuo to priklauso ir mūsų ateitis. Tačiau sambuvis turi būti kuriamas kiekvienoje kartoje. Bendrasis gėris yra apginamas tik tai budrių veiksmų pagalba. Tai reiškia daugiau nei saugumo priemonės. Žmonija turi apsiginkluoti idėjomis, teisingumu, taip pat ekonominė bei socialinė įtrauktimi. Šiandieną šie iššūkiai yra ypatingai reikšmingi. Mūsų pasaulis susiduria su teroristų išpoliais, negailestingais išpoliais. Jų motyvas nėra tikėjimas, tai yra gale, gale, kurios yra siekiama draskant valstybės ir bendruomenės religiniuose konfliktuose ir sukeliant kančias visame pasaulyje. kai Daešas žiauriai nužudė Jordanijos e, lakūną, tai papiktino visus Jordanijos žmonės ir visą pasaulį. Jordanijos atsakas buvo greitas, rimtas ir ryštingas. Mūsų kova tęsis. Mes bei kitos arabų ir musulmonų šalys giname ne tik savo žmonės, bet ir savo tikėjimą. Tai yra kova, kurią turi vykdyti musulmonų tautos pirmiausia. Tai yra kova islamo viduje. Ir tuo pat metu ekstremizmo pavojus turi būti vertinamas globaliai, nes ta grėsmė nėra jaučiama tik tai Sirijoje ar Irake. Ta grėsmė jaučiama Libijoje, jame, Jemene, Sinajuje, Malyje, Nigerijoje, Afrikos kišulyje, Azijoje, Afrikos, Amerikos žemynuose ir Australijoje. Europa nukentėjo nuo baisių išpolių ir parodė didžiulę narsą. Jūsų draugai yra su jumis. Sausio mėnesį Iranija ir aš prisijungėme prie milijono žmonių Prancūzijoje, kurie eitinėse vieningai uh, E, pasmerkė smurtą ir įbauginimus. Bičiuliai, šiandien yra žmonių gyvenančių dar gyvų Europoje, kurie prisimena siaubingus žiaurumus, kurie ištiko šį žemyną ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje ir po to įvykusi pasaulinį karą dėl agresyvios ekspansinės ideologijos, kuri yra pagrįsta neapykanta ir nepagarba žmogaus esybei. Europos karas tapo pasauliniu karu. Šiandieną mes kovojame panašiame kare. Tai yra karas prieš ekspansinę ideologiją, kuri yra maitinama nepykantos, kai yra žudoma, prisimedant Dievo ir religijos vardu bandant pateisinti piktavališkus kėslus, kurių netoleruoja jokia religija. Mūsų karas yra prieš teroristus, kurie negerbia islamo vertybių ir žmonijos vertybių. Mūsų pergalė priklauso nuo mūsų vienybės. Ir čia Europos vaidmuo yra labai svarbus. Tik bendradarbiaudami mūsų regionai gali užkirsti kelią teroristų paramai ir užkirsti kelią jų kėslams. Taip pat labai svarbu, kad mūsų regionai atnaujintų stiprybės šaltinius. Tai yra abipusė pagarba kuri mus vienyje ir palaiko. Jauni žmonės ypatingai privalo gauti įkvėpimą iš tų vertybių, kurios atmeta smurtas, kuria taiką ir kuria įtraukiančią visuomenę. Ir aš norėčiau paminėti tris svarbiausias sritis. Pirmiausia, tai yra prasmingas dialogas tarp tikėjimų, įtraukiant visus žmonės, nesvarbu, kurie gyventų, tai yra pagarbos dialogas, kuris yra visų visuomenių pagrindas. Kuomet yra užsipuolami kiti, kuomet yra e, įžeidžiama jų religija, tikėjimas, įsitikinimai, tai nėra teisingas kelias. Ateitis glūdi vienybėje ir pagarboje, o ne susiskaldime ir stereotipuose. Europa yra labai svarbus partneris šiuose siekiuose, ypatingai bandant užkirsti kelią augančiai islamofobijai. Šie nuodai grindžiami neteisingomis idėjomis ir pasitarnauja būtent tik ekstremistams. Dėl to labai svarbu paaiškinti, ką realiai reiškia būti musulmonu. Aš ir galybė kitų musulmonų nuo ankstyvųjų dienų buvome mokomi, kad mūsų religija reiškia pagarbą ir atjautą kitiems. Pranašas Mohamedas, lai, lai, laiminai Dievas, sakė, niekas neturės tikėjimo tol, kol nemylės savo kaimyno taip kaip savęs. Štai ką reiškia būti musulmonu. Mes dažnai Dievą vadiname įvairiais vardais, gailestinguoju, visagaliu ir panašiai. Ir aš visą savo gyvenimą kasdien uh, aš naudojau ir visuomet girdėjau pasisveikinimą Asalamo aleikum. Tai reiškia linkėjimas kitam gyventi taikoje. Štai ką reiškia būti musulmonu. daugiau nei prieš tūkstantį metų, dar prieš Ženevos konvenciją. Musulmonai, kareiviai, jiems buvo įsakyta nežudyti vaiko, moters ar seno asmens, nesunaikinti medžio, nepakengti kunigui, nenaikinti bažnyčių. Štai to mes mokome, tokių islamo vertybių mes mokome mokyklose. Nenaikinti, neniekinti tos vietos, kur yra šventinamas ar garbinamas Dievas, ar tai būtų mečetė, ar bažnyčia, ar sinagoga. Štai ką reiškia būti musulmonu. Tai yra tos vertybės, kurių mokau savo vaikus ir tas vertybės jie perdos savo vaikams. Bičiuliai, aš esu baisiai pasipiktinęs ir labai liūdžiu dėl pastarųjų išpolių prieš krikščionių bendruomenės ir kitas mažumas. Tai yra išpolis prieš žmoniją ir islamą. Arabo krikščionys yra neatsijama mūsų regiono praeities, dabarties ir ateities dalis. Jordanija yra musulmoniška šalis, kur yra krikščionių, senų krikščionių, krikščionių bendruomenių. Kartu Jordanijos žmonės kuria nedalomą visuomenę, tai yra draugai, partneriai, kuriant mūsų šalį. Pasaulio musulmonai turi suvaidinti svarbų vaidmenį, skleidžiant pasaulinį supratimą. Mūsų tikėjimas, kaip ir jūsų tikėjimas, reikalauja atjautos, taikos, tolerancijos. Kiekvienas žmogus, jo orumas yra labai svarbus, nesvarbu, ar tai būtų vyras, moteris, kaimynas ar nepažįstamasis. Tie islamo atskalūnai, kurie paneigia tokias tiesas, jų yra nedaug, nes mūsų tikrųjų tikinčiųjų yra kur kas daugiau. Tai yra 1,6 milijardo musulmonų visame pasaulyje. Ir tie teroristai pasaulio musulmonus pavertė savo didžiausių taikiniu. Mes neleisime jiems pagrobti iš mūsų mūsų tikėjimo. mėly draugai. Dar vienas rytis, kur yra labai svarbi siekiant pasaulinės harmonijos, yra tarptautinė sistema, kur visiems žmonėms užtikrinama reikiama pagarba. Ir nuolatos girdžiu klausimą, kodėl pasaulis neatgina palestiniečių teisių. Jau ne pirmąjį kartą taikos procesas yra sustojęs. Ir aš norėčiau papasakoti, kokia realiai yra situacija. Vis daugiau matome Izraelio naujakurių, Izraelio naujakurių ir mažiau pagarbos okupuotiems palestiniečiams. Tai siunčia pavojingą signalą. Tai naikina pasitikėjimą tarptautinę teisę ir bendruomenę. Tai kenkia pasauliniai taikai, o konfliktus turime spręsti politinėmis priemonėmis, negale ir ne smurto pagalba. Tokiu būdu ekstremistai susitelkia ir susivienyje. Jie pasinaudoja tą neteisybę ir tais užsitęsusiais konfliktais, kad galėtų samdyti užsienio kovotojus iš Europos ir viso pasaulio. Atėjo laikas pamastyti apie ateitį ir kaip šis besitęsiantis konfliktas toliau skatins neapykantą smurtą ir terorą visame pasaulyje. Kaip mes galime kovoti šiame ideologinėme mūšyje, jeigu nesurandame sprendimo siekiant Palestinos ir Izraelio taikos. Mūsų šalys, susivienijusios, privalo suteikti pagreitį ir surasti būdą, kaip būtų galima pasiekti galutinio sprendimo. Ponios ir ponai, dar vienas labai svarbus dalykas yra sukurti daugiau vilties radikalizacija, radikalėjimas, e, jį puoselė ekonominis nesaugumas ir atskirtis. Kad visi gyventų taikiame pasaulyje, žmonės turi turėti galimybių patenkinti savo potencialą ir susikurti padorų gyvenimą. Turime jiems padėti ir tai yra svarbus pagarbos signalas. Europos parlamentas pripažino, kad labai svarbu kurti socialinį ir ekonominį dialogą, socialinės ekonominės galimybės ir 2015 metus paskelbė vystimosi metais. Jordanijai vystimasis yra prioritetas. Ir nepaisant visų regionių iššūkių, mes ir toliau siekiame patenkinti skubius poreikius, kurti darbo vietas, pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, vykdydami testinės reformas ir palaikydami partnerystės su jumis. Jordanijos, Jordanija labai vertina mūsų stiprią partnerystę su ES ir jos valstybėmis narėmis ir esame pasiryžę su jūsų parama ir pagalba siekti dar aukštesnio mūsų partnerystės lygmens. Jordanija taip pat labai rimtai vykdo savo moralinius įsipareigojimus kitų atžvilgių. Nepaisant negausių išteklių, Jordanijos žmonės vis tiek prieimė labai daug pabėgėlių, kurie bando išvengti regioninio smurto. Kaip minėjo pirmininkas Jordanija, tūkstančius Irako krikščionių prieimė per pastaruosius metus. Taip pat suteikė pastogę daugiau nei 1,4 milijonams Sirijos pabėgėlių, tai yra 20 procentų mūsų gyventojų. Ir tai vyko per keliarius pastaruosius metus. tai yra daugiau nei, tarkim, jeigu Prancūzijai tektų priimti visus Belgijos gyventojus. Mūsų nedidelė valstybė dabar yra trečioji pagal dydį, pagal primamų pabėgėlių skaičių. Ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie padeda mums e, prisimti šią pasaulinę atsakomybę. Mėly draugai, jūsų parama nusinčia signalą. Ne tik mano žmonėms, bet visiems tiems, kurie siekia judėti į priekį taikoje ir nuosaikume. Europa yra su jumis. Mūsų regionai, mūsų žmonės nesuras geresnių partnerių ar kaimynų, nei surandame vieni kitus. Istorija, geografija ir ateitis mūsų vienyje. Lai niekas mūsų neišskirs, nes kartu mes galime sukurti abipusės pagarbos ramščius, kurie parems siekiant darnios, darnių kartų ateityje. Dėkoju.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 Karalius nenorėjo, kad jūs taip ilgai plotume, tačiau man jūsų didenybė susidaro įspūdis, kad parlamento nariai būtų ploję daug ilgiau, nes jau ilgai mes negirdėjome tokios padrasinančios kalbos. Šioje salėje noriu Jums nuoširdžiai padėkoti, Jūs esate nuolat laukiamas svečias Europos parlamente ir kolegos tą patvirtino savo plojimais, Jūsų didenybė. Ir Mūsų tarpusavyje sieja tikrai labai daug dalykų, kuriuos jūs minėjote ir labai dar kartą norim padėkoti už šią puikią kalbą.